Absolument. Proszę Państwa, zacznijmy dlatego, że o godzinie 20. Pradėkime kolegos, nes netrukus 8 val. pradėsime posėdį su komisijos nariu Hoganu. Pradėkime dirbti pagal mūsų darbo tvarkę ir nematau, kad būtų pastabų dėl darbo tvarkės pakeitimo. Taigi dabar pirmininko pranešimai. Ir pradėti norėčiau. Norėčiau pasisveikinti e, su ponu Selmovičiu, kuris e, pakeičia ponę Paulsen, kuri paliko mūsų komitetą. Taigi norėčiau pasveikinti. Jūs džiaugiuosi, kad dirbsime kartu. Jūsų jūs dabar nelengvoje padėtyje, nes e, jūsų pirmtakė užkėlė labai aukštai kartelę, bet aš e, esu tikras, kad kartu dirbdami mes įstengsime visus savo uždavinius įgyvendinti. Dar noriu priminti, kad šiandien vertimas yra į ir iš 20 kalbų ir dabar suteiksiu žodį ponui Dantė, kuris pažindins mūsų su trečiojų punktu. Pagal šį punktą balsuosime už pono Dantą pranešimą. Taigi žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. A, du dalykai. Visų pirma, man atrodo, visi susipažinote su tik sekretariato išplatinta informacija. Yra balsavimo sąrašose klaida, yra vienas balsavimas, kuris pamirštas. Tai yra 15 puslapis, bent jau mano balsavimo sąrašose. Uh, Tai priedo A dalis, pirmas skyrius, septintas punktas, trečias papunktis tarp 324 ašro pakeitimo ir 61 dvi pakeitimo reikia įterpti 156 pakeitimą, kuris tiesiog buvo pamirštas, nepateko į balsavimą sąrašą. Ir dar vienas dalykas noriu pasakyti, kad po šešėlinių uh, posėdžio, kuriame įvyko diskusijos dėl klonavimo, dauguma grupės išreiškė tokią nuomonę, kad aš ne, nepalaikysiu pakeitimų dėl klonavimo kad trilogo pradžioje tarybos ir komisijos būtų reikalavama deklaracijos, kad būtų atskiras tekstas dėl klonavimo technikos, kad būtų tinkamas tekstas. Aš noriu tiesiog prisipažinti, Man atrodo, aš, aš, aš tikrai nesu pajėgus uh, dabar uh, dalyvauti, rengiant teisės aktą dėl tokios specifinės technikos, kurios aš neišmanau. Uh, tai eina kalba apie tokias technologijas klonavimo, kurio aš neišmanau, aš tikrai negalėsiu to padaryti. Noriu pasakyti, kad buvo didelė dauguma dėl to teksto. Bus uždraudžiamas užlažinant klonavimo techniką ir tiesiog tai prieštarauja tam tekstui, kuris dabar yra svarstumas trilogė. Nie widzę pytań do... Nematau, kad būtų klausimų pranešėjų, taigi balsuokime. Turiu prašymą. Prašom. Atsiprašau, noriu tik pasakyti, kad neturiu balsavimo kortelės. Atsižvelgsime. Taigi, turiu prašymą. Jei galbūt jūs e, neprieštarausite, jeigu tuo atveju, kai matau, kad dauguma yra, tai neklausiu, kas prieš ir kas susilaiko. Ne todėl, kad aš negerbčiau e, tų, kas turi kitokią nuomonę, tiesiog, kad greičiau baigtume balsavimo procedūrą ir 8 valandą pradėtume susitikimą su komisijos nariu Hoganu. Taigi, prašau atsižvelgti į šį prašymą Nebuvo, man atrodo, čia nieko buvo. Okay. E, otwieram w takim razie. Taigi balsuosime dėl aštunto pakeitimo Envi. Priminsiu, kad yra 346 pakeitimai, 157 teikia E, pats pranešėjas NV69 e, pakeitimus e, teigia, na ir patvirtiname keletą kompromisinių pakeitimų. Kas už 8 NV pakeitimą? Ačiū, kas prieš? Ačiū. Pradedam balsuoti elektroniškai. Zamyk. Baigiam balsuoti. 32 už. Kas už 186 pakeitimą? Kas už? Ačiū. Patvirtinta. Kas už 16 pakeitimą? Tai taip pat 9 envi pakeitimas. Kas už? Ačiū patvirtinta. Kas už 17 pakeitimą? Kas už? Ačiū patvirtinta. Toliau kompromisai. Balsuosime dėl jų elektroniniu būdu. Pirmiausia, kompromisas A. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas kompromisas pereiname prie 192 pakeitimo. Kas už? 192. Ačiū, kas prieš. Atmesta. Kas už 193? Ačiū, kas prieš? Atmesta. 194 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ačiū, atmesta. B kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Baigėm balsuoti. Patvirtintas kompromisas, toliau 19 pakeitimas. Envi komiteto pakeitimas, kas už. Kas už 11 e, Envi pakeitimą. Toliau 197, kas už, kas prieš, atmesta. Balsuojame dėl C kompromiso. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas kompromisas, periname prie 21 pakeitimą. Kas už? Priimtas pakeitimas, toliau 203. Kas už? Ačiū patvirtinta. 204 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 205 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 206 kas už, prieš, atmesta. 22 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, 13 envikas už, ačiū patvirtinta. Mm, toliau 23 pakeitimas. Tai yra svarbus pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Pradedame balsuoti. 23 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai, kad būtų aiškiau. Ačiū, baigėme balsuoti. žinojau, gerbėmėjai, kokie bus rezultatai, bet čia kalbame apie esminį pakeitimą. Dvi, du yra tokie pakeitimai ir dėl jų taip pat balsuosime elektroniniu būdu, nors ir numatome, kokie bus rezultatai. 208 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta, kas už 14 pakeitimą, kas prieš? Atmesta. 15 pakeitimas, kas už? Ačiū priimta. 209 pakeitimas kas už? Prieš? Atmesta. 24 pakeitimas, taip pat 209, 210 ir 16. Endikas už. Ačiū priimta. 25 kas už? Priimta. 26 kas už? Ačiū priimta. 211 panašus balsavimas bus, kaip ir anksčiau. Noriu elektroniškai, kad balsuotume. Pradedame balsuoti 211 pakeitimas. Žinau, koks bus rezultatas. Ačiū, baigiam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas pakeitimas. 212. Taip pat elektroniniu būdu balsuosime, pradedame balsuoti dėl 212. Baigiam balsuoti. Atmesta. 213 rankų pakelimų balsuojame, kas už. 213, kas už. Ačiū priimta. 214 Taip pat elektroniniu balsu balsuosime. 218 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ačiū atmesta. Kas už 215 pakeitimą? Prieš? Atmesta. 216. Kas už? Prieš? Atmesta. 27 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. Pradėsime balsuoti dėl D kompromiso. Pradedame balsuoti. Elektroniniu būdu balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimtas kompromisas. Toliau 31 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. Toliau E kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame elektroniškai. Baigime balsuoti. Du šimtai dvidešimt septintas pakeitimas. Pono Hoislingo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Atmesta. 36 pakeitimas. Ar nereikia balsuoti? 36 pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. 20, 228 kas už? Kas prieš? Atmesta. Balsuosime dėl F kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Ačiū, patvirtinta. Toliau periname prie 43 pakeitimo, pranešėjo pakeitimas. Kas už? Ačiū, priimta. 45 pakeitimas. Kas už 45? Ačiū, priimta. 36 pakeitimas. Kas už? 46. Kas už? Priimta. Du šimtai trisdešimt antras pakeitimas, pono Hoislingo pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. G kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau 49 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, kas už? Ačiū, priimta. 240 pakeitimas. Kas už 240? Ačiū. Priimta. 241. Kas už? 241. Už. Ačiū, priimta. 50 pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. 51 pakeitimas. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. Penkisdešimt antras. Kas už? Priimta. 53. Kas už? Ačiū priimta. 54. Pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. Pereiname prie 55 pakeitimo. Kas už? Ačiū priimta. 56. Kas už? Ačiū priimta. Toliau 57 pakeitimas, kas už, ačiū priimta. 58 ir 249, kas už, ačiū priimta. Elektroniniu, balsu, e, elektroniniu bal, būdu balsuojame už H kompromisą. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 251 pakeitimas kas už? Priimta. 60 kas už? Priimta. 61 kas už? Ačiū priimta. 252 kas už? Ačiū priimta. 62 kas už? Priimta. 254 kas už? Ačiū priimta. 63. Kas už? Pasitikrinkime. 254. 254. Kas už? Kas prieš? Du, penki, keturi pakeitimas. Kas už? elektroniniu būdu. 254. Atmesta. 63. Kas už? Ačiū. Priimta. 255. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pasitikrinkime 255 elektroninių būdų, pradedame. Du šimtai penkiasdešimt penktas. Baigėme balsuoti. Priimta. 256 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 257 pakeitimas. Ne, 64. Kas už 64? Pirmininkė, nebuvo vertimo į anglų kalbą. Dėl 257 tai dėja negalėjau balsuoti. Ir ar kiti balsavo dėl šio pakeitimo? Pirmininkas, nebalsavome dėl šio pakeitimo, jis e, atkrito, todėl kad buvo priimtas 256 pakeitimas. Tai yra 65 pakeitimas, kas už? Ačiū, priimta. Į kompromisas balsuojame dėl į kompromiso. Prašom. Elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Priimta. 68 pakeitimas. Kas už 68? Ačiū priimta. 69 pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. Periname prie J kompromiso. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigėme balsuoti. Priimta. 60, 71, 32 pakeitimas, kas už. Priimta. Toliau periname prie 33 pakeitimas. Kas už 33? Ačiū. Kas prieš? Balsuosime elektroniškai dėl 33 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Nedidelė dauguma. 72 pakeitimas, kas už, ačiū priimta. Ką kompromisas? Pradedame balsuoti elektroniškai dėl kompromiso K. Baigiam balsuoti. Periname prie 278. Kas už, kas prieš, atmesta. 74. Kas už, ačiū priimta. 279 pakeitimas, kas už, priimta. 76, kas už, priimta. 77 pakeitimas, kas už, priimta. 78, kas už, priimta. 79, kas už, priimta. 80, kas už, priimta. 281. Kas už, prieš, atmesta. 81. Kas už, priimta. 82 pakeitimas. Kas už? Priimta. 36 pakeitimas. Kas už? Priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt antras pakeitimas, kas už. Priimta. 284, kas už, prieš, atmesta. 84, pranešėjo pakeitimas, kas už, priimta. 85 pranešėjo pakeitimas, kas už, priimta. 285, kas už. Ne, kadangi prie, prieimėme 85, tai šitas atkrinta, toliau 86. Kas už? Priimta. 87. Kas už? Priimta. 88. Kas už? Priimta. 89. Už? Priimta. 287. Kas už? Prieš? Atmesta. 288. Už? Prieš? Atmesta. 90. Už? Prieš? Priimta. 91 už. Priimta. 92 pranešėjo pakeitimas. Už. Priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt devintas. Už. Priimta. 292. Kas už? Prieš? Atmesta. Du šimtai devyniasdešimt trečias pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 296 pakeitimas, kas už 296. Ačiū priimta. 297 kas už. Ačiū priimta. 93. 93. Kas už. Ačiū priimta. 301 kas už. Prieš. Atmesta. 302. Kas už? 302. Priimta. Ačiū. 95. Pranešėjo pranešimas. Kas už? Priimta. 303. Kas už? 303. Už. Priimta. 104 pakeitimas. Kas už? Ne, atsiprašau. 102 pakeitimas. 102 pranešėjo pakeitimas. Kas už? Ačiū priimta. Šimtas ketvirtas. Kas už? Ačiū priimta. 105 praneš, e, pakeitimas, kas už, priimta. 106, kas už, priimta. 107, kas už, priimta. 39 Envi, kas už, priimta. 108, kas už, priimta. 109, kas už, priimta. 110 pranešėjo pakeitimas, kas už, priimta. 40 e, Envikas už, priimta. 111 kas už, ačiū priimta. 112 kas už, ačiū priimta. 113 kas už, priimta. 114 už priimta. 115 kas už priimta. 305 kas už prieš atmesta. 116 kas už priimta. 306 kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. 306 pakeitimas. Atmesta. 117. Kas už? Periname prie 41 pakeitimo envi. Kas už? Ne. 117 atmestas, nes e, vienas mūsų kolega, kuris pamiršo kortelę, balsavo prieš. Taigi 41 envi, kas už, kas prieš, atmesta. 118, kas už, priimta. 119, už, priimta. 307, už, prieš, atmesta. 120, už, priimta. 122, už, priimta. Priimta. 308. Kas už? Prieš atmesta. Siūlome nuo 123 iki 134 balsuoti kartu, kaip už bloką, ar sutinkate. Nuo 123 iki 134, e, kas už Ačiū, priimta. Šimtas trisdešimt penktas pranešio pakeitimas kas už. Ačiū, priimta. 136 kas už? 136. Ačiū, priimta. Trys pakeitimai 312, 13 ir 137 kas už priimta. 138 kas už 138 už priimta. 139 kas už priimta. 143 envikas e, už prieš atmestą 141 ir 44 už priimta. L kompromisas. Pradedame balsuoti dėl L kompromiso. Baigiame balsuoti. Priimta. 45. Kas už? Ačiū, priimta. 315. Kas už? Prieš? Atmesta. 316. Arba 46. Envikas už? Ačiū priimta. 144. Taip, 144 už. Kas už 144 pakeitimą? Ačiū priimta. Keturiasdešimt aštuntas envi pakeitimas toliau. Kas už? Ačiū, kas prieš? Atmesta. 318 kas už? Priimta. 146 ir 49 kartų, kas už, priimta. 319. Balsuosime. 319. Kas už? Prieš? Balsuosime elektroniniu balsu, būdu dėl 319. Baigime balsuoti. Trišimtai dvidešimtas. Kas už? Priimta. 321 kas už priimta. 147 kas už priimta. 322. 322. Kas už? Prieš? Atmesta. 148 ir 51 kartu. Kas už? Priimta. 149 ir 53 kas už? Priimta. 150 ir 54 kas už? Priimta. 151 ir 55 kartų, kas už, priimta. 56, ne, atsiprašau, 323, kas už 323, kas prieš, atmesta. Pasitikrinkime 323 elektroniškai, pradedame balsuoti. 323. Baigėme balsuoti. Atmesta. Kaip jūs balsuojate, kolega? Balsuojate už. Tai prie 154 galime perėti pakeitimą. Gerai, kad jūs budriai sekate padėti. 154 ir 57, kas už? Priimta. 155 ir 57 už? Priimta. 324. Kas už? Prieš? Atmesta. Prie 156 papildomas pakeitimas. Ar galiu paprašyti, kad pasitikrintume dėl 324? Dėl 324 pasitikrinsime elektroniškai, pradedame balsuoti. 324. Baigėme balsuoti. Ačiū. Toliau pono Dantė. 156 papildomas pakeitimas, kas už priimta. Trišimtai dvidešimt penktas pakeitimas, kas už? Priimta. 326. Kas už? Prieš? Trišimtai dvidešimt penktas priimtas, trišimtai dvidešimt šeštas atmestas. Toliau trišimtai dvidešimt septintas. Kas už? Ačiū, priimta. 328. Kas už? Priimta. 329. Kas už? prieš, priimta. 300, 329 pasitikrinsime elektroniškai, pradedame. Turėtų būti atmesta. Atmesta.

Atmesta. 335 už. Prieš. Atmesta. 338. 338 kas už. Prieš. Atmesta. 67 už. Prieš. Atmesta.

Baigėme balsuoti. Atmesta. 157. Kas už? Priimta. 341. Kas už? Prieš. Atmesta. Trys šimtai keturiasdešimt antras, kas už? Trys keturi du, už, prieš, atmesta. 343 už, prieš atmesta. 344 už, prieš atmesta. 158 pono Dorfmano pakeitimas už, ačiū priimta. 159 kas už, priimta. Pirmas pakeitimas ir pirmas envikas už priimta. 160 už prieš atmestą. Antras pakeitimas. Kas už? Priimta. Trečias pakeitimas už? Priimta. 162 pakeitimas egių. Kas už? Prieš. Atmesta. 163 Dorfmano. Kas už? Ačiū priimta. 164. Kas už? Priimta. 165 už. Priimta. Trečias pranešėjo pakeitimas už. Priimta. 167. Kas už? Prieš. Atmesta. 168 už. Priimta. Ketvirtas pakeitimas už. Priimta. Penktas pranešėjo. Už. Priimta. Šimtas šešdešimt devintas. Kas už? Priimta. Septintas, penk, penktas envi, kas už, priimta. Aštuntas, kas už, priimta. Šeštas envi, kas už, priimta. 170, kas už, priimta. Devintas, kas už, priimta. 171 ir 10 Kas už? Priimta. 172. Kas už? Priimta. 173. Už? Prieš? Atmesta. 174. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. 174. Elektroniškai balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Atmesta 175, 176 ir 11, kas už, prieš, atmesta. 177, kas už, prieš, atmesta. 178 už, prieš, atmesta. 179 už, prieš, atmesta Atmesta 12 ir 7 envi, kas už, priimta. Trys kartu pakeitimai, kas už. Ačiū priimta. 182, kas už. Ačiū priimta. 183 už. Priimta. 185, kas už. prieš. Pasitikrinkime elektroniškai 185. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 15 pranešėjo kas už. Priimta. Ir dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. E, pradedame balsuoti. Pradedame galutinį balsavimą dėl pasiūlymo su pakeitimais. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Ir pradedame balsuojimą dėl viso E, teisėkurios rezoliucijos projekto. Balsuojame. Tuoj pradėsime naują balsavimą. Taigi, pradedame balsuoti dėl viso rezoliucijos teksto. Priimta. Ir dabar balsuosime dėl sprendimo dėl tarp institucinių dėrybų pradžios. Mažiausiai 23 balsai turėtų būti už. Pradedame balsuoti. Pradedame vardinį balsavimą. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją Dantą. Turime dar keletą minučių, galbūt pranešėjas norėtų pasisakyti. Ponas Denta, ar norėtumėt pasisakyti? Jeigu ne, Thank you. Susitikimą su komisijos nariu pradėsime 20 valandą, taigi turime 5 minutės pertraukos. Skelbiu pertrauką iki susitikimo su komisijos nariu. Ačiū ir ačiū už sklandų balsavimą.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 Kolegos, pradėkime antrą dalį Mūsų posėdėje toliau dalyvaus komisijos narys Mes jūs vadiname mūsų komisijos nariu. Atsiprašau už tokį apibendrinimą, už tokį pavadinimą, bet e, labai džiaugiamės, kad dalyvaujate. Prisimenate, e, kolegos, kad e, šiemet buvo pristatyta, tiksliau 2013 buvo pristatyta nauja ES miškų strategija, po to pana Kostinger ruošė, e, parengė nuomonę savo iniciatyvą ir šis parlamento pranešimas buvo patvirtintas balsų daugumą Mes pasisakėme apie visapimantį požiūrį, geresnį, geresnį koordinavimą. Aptarėme šį pranešimą plenarinėje sesijoje ir tada komisijos narys Hoganas pasakė, kad e, dalyvaus Agri komiteto posėdėje ir kalbės apie miškų strategijos įgyvendinimą. Rūpiučio mėnesį Europos komisija mm, taip pat, mm, tiksliau rugsėjo mėnesį, buvo parengtas ir pristatytas komisijos mm, miškų strategijos įgyvendinimo planas, taip vadinamas Forest Map. Na ir mes šiandien kalbėsime apie klausimus susijusius su um, įgyvendinimo klausimais ir komisaras mums taip pat pristatys komisijos priimtą planą, vadinamą Forest Map sutrumpintai, kaip sakiau, daugiau ko gero ir nesakysiu nieko. Dokumento detaliai nepristatinėsiu, nes ko gero tai būtų netinkama, nes tai komisijos dokumentas. Taigi dar kartą sveikinasi su komisijos nariu ir suteiksiu jam žodį vėliau pasisakys koordinatoriai ir vėliau parlamento nariai. Tema įdomi, tačiau norėčiau, kad diskusija vyktų konkreti. Prašom komisijos nariai žodis. Uh, Ačiū pirmininkė. Džiugu būti jūsų posėdį šį vakarą ir pristatyti daugiametį es miškų strategijos gyvenimo planą taip pat pripažinti kolegų, komisarų Bielkovskos ir vėl indėlį į šį bendrą darbą. Šis planas yra labai konstruktyvus glaudos bendarbiavimo e, su valstybėmis narėmis rezultatas per parengimį procesą. Taip pat tai atspindi ir miškininkystės universitetų šalių aktyvų dalyvavimą. Europos parlamentas, aišku, irgi suvaidino labai svarbu vaidmenį, um, dalyvaudamas rengiant es miškų strategiją. Sveikinu šio komiteto darbą, parengėt ir savos iniciatyvos pranešimą dėl naujosios es miškų strategijos, miškų e, sektoriui, miškų ūkių paremta strategija sektoriumi, ypač e, ponės Köstinger ir šešėlinių pranešėjų darbą sveikinu. Mes visi suprantame, kokią vertę e, visuomenė priskiria miškams. Miškai yra labai svarbi žemės panaudojimo sritis, apie 40 procentų teritorijos jau užima ir jie plečiasi stabiliai. Miškų ūkis yra labai svarbus ekonomiškai, mūsų, jis užtikrina, kad mūsų kaimiškos vietovės išliktų gyvybingos ir tvarios. Reikia, e, yra sukūrėme ir labai daug um, darbo vietų e, miškininkystės sektorių, bet to užtikrinamos e, um, ir ekosistemos, ir biologinė įvairovė, ir ekosistemų paslaugos yra teikiamos. Ir galiausiai miškai yra labai svarbus sektorius, perinant prie mažai CO išlakų kūrenčios ekonomikos, aplinkai palankios ekonomikos. Šiandien miškų sektorius susiduria ir su galimybėmis, ir su iššūkiais iššūkiais. Aišku, biomasė ir toliau e, didės, tai kadangi auga pasaulinė paklausa iš tradicinių e, ūkio sektorių, bet taip pat ir iš bioekonomikos. Taip pat miško ekosistemos patiria įvairių pasikeitimų ir dėl klimato kaitos, dėl įvairių audrų, kenkėjų, lygų. Todėl būtina užtikrinti ilgalaikų darnųjų miškų ūkio tvarkymą vis, visą balansą, visą atsparumą miškų prieš visas grėsmės, kurios dabar yra ir kurios kyla naujai. Ir ES miškų strategija to ir siekia. Mūsų konkretus tikslai yra sustiprinti ES pastangas siekti darnesnio miškų ūkio tvarkymo, siekti miškų nikimo mažėjimo globalių lygmenių, užtikrinti, kad visi miškai ES būtų tvarkomi laikantis darnaus miškų ūkio tvarkymo principų Ir Europos parlamento rezoliucija yra pabrėžiama, kad ES miškų strategijos įgyvenimas turėtų būti daromas e, pasiremiant daugiamečių koordinuotų procesų, nuosekliai, efektyviai, su mažiausiai manoma biurokratijos lygiu. Ir tai, aišku, atsispindi mūsų daugiamečiame įgyvenimo plane. Tai atitinka taip pat ir mano ryštą siekti supaprasnimo ir kitose srityse. Per konkretų veiksmų sąrašą daugiametis įgyvenimo planas bus mums gairė, kaip pasiekti 2020 metų miškų strategijos gairių ir tikslų. Mes tenksime užtikrinti nuoseklų dėrėjimą, derinti su įvairių sričių politikos siekiais ir strategijomis ir įtraukti suinteresuotas šalis. Tas koordinavimas yra nepaprastai aktualus, turint omenyje, kad reikės priimti svarbių sprendimų, galvojant apie 2030 metų klimato vis visa, visus planus ir sąjungos planus ir visą energetikos bazę. Taip pat yra siekiama, kad visą tai dar neįdėrėtų su nauja politika dėl biomasės ir biokūro, ką komisija pasiūlė 2016-2017 metų laikotarpį atsinaujančios energijos ir sektorinės e, ekonomikos planuose. Taip pat, kaip pabrėžta EP rezoliucijoje, e, šis, strategi, šis planas e, prioritetą skiria konkurencingumui ir miškų tvarumui siekiant e, kaimiškas vietovės paremti, žinias išplėsti, žinių ekonomiką išplėsti. Tai taip pat atinka ir politinės Junkerio gairės Reikia nepamiršti, kad miškais paremta es visa ekonomika yra parem, sukuria 7 procentus BVP ir labai daug darbo vietų, kurio ypač kaimiškose vietovėse, kur tai nepaprastai aktualu, nes kitus darbinimo galimybių yra labai mažai. Kadangi vis daugiau yra miško biomasės poreikio, tai aišku, kad tai yra labai svarbu, kad nuo to priklausančios ūkio šakos galėtų aukti, kad galėtų būti gyvendinama investicijų darbo tvarkė. Ir miškų daugiametis planas realiai remia ir e, miško e, medienos naudojimą kaip e, tvarę atsinaujinančią medžiagą, žaliavą. Aišku, reikia galvoti taip pat ir apie miškų atsparumą ir CO2 išlakų mažinimą. E, taip pat bus įvairių priemonių, kurios padės įgyveninti tą planą. Kaimo plėtros programos suteikia valstybėms narėms visą eilę priemonių, tai yra investicijos į miškų technologiją, perdirbimą, rinkodarą, taip pat remia gamintojų grupės ir organizacijas. Taip pat tose plėtros programose, kaimo plėtros programose, kurios yra patvirtintos ir kurios dar bus patvirtintos, yra e, per 7 milijardai eurų numatyta įvairioms programoms iki 2020 metų miškų planas įgyvendins, įvertins, kiek to, tos programos gali būti gyvenintos ir kaip gali būti efektyviau. Taip pat su IEB ir EF mes dirbame kartu, e, plėtodami įvairias kitas priemonės, kurios būtų prieinamos valstybėms narėms ir mes ketiname pasiūlyti valstybėms narėms iki metų pabaigos, galbūt 2016 metų pradžioje, jau pradėti gyveninti šiuos planus. Dar vienas priemonė šiai strategijai įventi yra septintoji e, pagrindų e, programa kad būtų galima užtikrinti aplinkos darbus ir aš džiaugiuosi, kad buvo suderinta ši strategija su parlamentu 13 metais airiai pirmininkaujant. Ir Horizonto 2020 programa, inovacijų partnerystė taip pat yra svarbus finansavimo instrumentas galvojant apie ateitį, ypač bioekonomiką ir visą privatos ir valstybinio sektoriaus partnerystę biologinės ekonomikos srityje. Ir Ir aišku, reikia globalaus aspekto nepamiršti, reikia kovoti su neteisėtų medienos kirtimu ir miškų nykimu, reikia e, įvairių e, geros valdysenos priemonių. Ir nuo 2003 metų, pavyzdžiui, Red Plus iniciatyva yra labai aktuali. Reikia taip pat kalbėti apie metinius darbo planus, kurie būtų formuluojami, rengiami ir 2016 būtų laikotarpio vidurio peržą parengta. Jūs žinote, miškai ES skirtingose regionuose yra skirtingi, taigi reikia nepamiršti ir subsidiarumo, proporcingumo, geresnio reguliavimo principų, kurie bus mūsų strategijos įgyvenimo esmė. Europos parlamento palaikymas, galvojant apie miškų strategijos įgyvenimą, bus labai sveikintinimas ir mes lab, nuolat informuosime jums apie konkrečius veiksmus. E, pabaigoje mielai aš sureaguosiu ir, ir tai, kas bus pasakyta. Ačiū pirmininkė. Dziękujemy, panie komisarzu. Ačiū komisijos nariui. Kaip ir sakiau, iš pradžių suteiksime žodį frakcijų atstovams ir dabar EPP vardu ponė Kostinger. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponė komisarė, norėčiau padėkoti Jums už galimybę šiandien vakare. E, padiskutuoti apie miškininkystės strategiją. Čia e, šiame komitete mes labai daug dėmesio skiriame šiam klausimui ir mes norime, kad Europos parlamentas turėtų e, stiprią poziciją šiuo klausimu. Kaip jūs minėjote, e, miškininkystės planas yra susijęs su e, įvairiomis užduotimis, jis gali prisidėti taip pat prie geresnio energetikos saugumo. Ir taip pat labai svarbu, kad jūs labai daug dėmesio skiria, skiriate daugiamečiam miškininkystės planui ir bandote paskatinti įvairias su tuo susijusias veiklas. Ir e, be visos ekonominės ir ekologinės svarbos e, tą reikia tikrai labai pabrėžti. Kitas e, svarbus aspektas, dėl kurio mes čia komitete dažnai diskutavome, buvo e, klausimas, kaip bus įtraukti e, miškų savininkai. Ir todėl aš norėčiau paklausti jūsų, ar komisija jau turi kažkokius konkrečius įsivaizdavimus, nes e, dažnai Europos teisės aktuose matome, kad savininkai e, e, turi tam tikrų tokių privalumų e, per tokias programas kaip Natura 2000 ir panašiai. Ir manau, kad būtų labai svarbu, kad e, tie, kuriems skirtos yra mūsų taisyklės, mūsų um, teisės aktai, juos labiau įtraukti į atitinkamus procesus, kad jie turėtų daugiau žinių, uh, Taip pat norėčiau paklausti dėl įgyvendinimo, ar yra kažkoks konkretus komisijos planas, kaip e, nuosekliau ir greičiau reiktų įgyvendinti šią strategiją. De Castro, balas, Ma, grazie, komisarė, e, noi ci passiamo. Dėkoju ponas Castro, dėkoju ponė komisarė, mes visuomet džiaugiamės, kai jūs lankotės mūsų komitete. Mes e, galėjome taip pat su jumis aptarti ir Junkerio planą, bet aišku, čia ne jūsų kaltė, kad tai neįvyko. Šiandien mes kalbame apie miškininkystę ir yra labai svarbu, kad komisija skiria pakankamai dėmesio šiam klausimui. Tačiau, kadangi jūs jau čia lankotės, norėčiau pasinaudojęs progą jums pranešti, kad žemės ūkio srityje yra labai daug įvairių krizių ir, ir žemės ūkio situacija šiuo metu yra sudėtinga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 E, pavyzdžiui, taip pat kalbant apie gyvulinkystės programas, mes ne, nega, nerandame vieningos nuomonės dėl įvairių aspektų. Taip pat dėl programos pienas mokykloms ir vaisiai mokykloms. Čia dar yra vienas kritinis klausimas, nes Europos parlamentas nuolat sakė, kad šitas klausimas turėtų likti darbo atvarkėje, tačiau dabar girdime balsų iš tarybos, kad jie nori keisti teisinį pagrindą ir atsisakyti šitų e, programų programų pienas ir vaisiai mokykloms. Mes niekada tam nepritarsime. Ir aš e, tikiuosi, kad jūs ir ateityje, ateityje ginsite e, parlamento poziciją. Pone Miller. Ja, Pone pirmininkė, pone komisarė, dėkoju už jūsų pasisakymą. E, miškų strategijos įgyvendinimas E, Europos Sąjungos priva, privatiems miškų savininkams vaidina svarbu vaidmenį ir e, galiu pasakyti, kad aš praėjusią savaitę E, kaip tik savo rinkiminėje apylinkėje dalyvavau miškininkystės prizo įteikimo ceremonijoje ir būtent tame regione yra labai daug smulkių miško savininkų, kurie yra susijungę ir e, jie, e, jiems svarbus, svarbus klausimas yra žemės paskirties keitimo klausimas ir jeigu e, bus primetamos kažkokios nuostatos iš viršaus, jie visą tai atmes ir jie man perdavė, kad e, komisija turėtų e, imtis ryštingų veiksmų ir padaryti viską, kad e, miškų savininkai galėtų e, vykdyti tvarę e, miškininkystę, e, tvariai tvarkyti savo miškus nes miškai yra visose 28 valstybėse narėse, tačiau aš dabar matau, kad yra labai didelių problemų, ypač susijusių su horizontu 2020 ir 7,5 milijardais eurų, kurie skirti e, šiai programai. Vis, visos tos lėšos jau yra paskirstytos ir kol kas aš nematau, kad būtų skirtos kažkokios e, kad būtų numatytos kažkokios specialios programos susijusios su miškininkystė, o e, tam tikroms vietos institucijoms iš tiesų būtų labai svarbu ir aš labai bijau, kad, kad smulkus miškų savininkai e, negaus nieko, nors e, manau, kad būtent jie, šie smulkus miškų savininkai, e, suvokia, ką reikia daryti, kaip reikia tvariai e, tvarkyti savo mišką ir todėl jiem atrodo, kad visos šitos nuostatos yra kišimasis į jų asmeninę teisę. Nas Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Dėkoju miškų svarba Airijoje išriškėjo būtent tuo metu, kai dabartinė vyriausybė atėjo valdžią. Vyko diskusijas, ar visi mūsų miškai bus parduoti tam, kad išmokėtumėm tas skolas, kurių net iš tikrųjų nereikėjo ir prisimti niekada, bet čia kitas dalykas. Taigi prasidėjo tos diskusijos ir galiausiai um, tikrai miškininkystės susidomėjo labai daug žmonių, kurie nėra tiesiogiai su tuo susiję. Ir išsiaiškiname, kad tai m, mm, vienas iš uh, svarbiausių svarbiausių dalykų, pavyzdžiui, galvojant apie biomasę, statybinės medžiagas, ekosistemas, CO2 sugavimo, saugojimo technologijas ir taip toliau. Labai svarbu, kas, kad mes suformulavome, koks svarbus yra miškų sektorius mums ir mes įtikiname vyriausybę ir, ir dabartinį komisarą, kad iš tikrųjų reikia rūpintis miškais ir aš ir pats sulaukiau daug sudomėjimo Um, į mano biurą kreipėsi įmonės, pavyzdžiui, Quinshell Airija yra pusiau valstybinė įmonė, kuri atlieka, mm, užsima miškų tvarkymų, didži, didžioji dalis darbo yra jų rankose. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite padėti mums, nes yra kaltinimų dėl labai rimto masto sukčiavimo. E, Deja, jūs bandote rūpintis miškais Europoje ir Airija yra dalis to, bet iš tikrųjų ne, mažiausiai, ko mums čia reikia dabar, tai būtent tų kaltinimų įrodymų, kad yra sukčiavimas šiame sektoriuje. Reik, e, deja, būtent tokia pusiau valstybinė įmonė visiškai atsisako bendradarbiauti. Ministerija nesugeba priversti jų bendradarbiauti, pateikti informaciją. Aš dabar toliau jau kalbėsiu. Aišku, taigi mes turime komisarą iš Airijos, jisai kažkada dirbo toje vyriausybėje ir tiesiog aš noriu paklausti komisarė. Aš jums šiaip pateikiu tokią informaciją, gal jūs galėtumėt kažką padaryti, nes tai tikrai labai rimta rimti kaltimai nuo 80-90 milijonų eurų gali būti, kad e, būtent sukčiavimo e, pagalba buvo, nukeliavo visai ne ten, kur turėjo ir ar, ar tikrai tai yra tiesa, ar galima kažką dėl to padaryti, komisarė. Mūsų miškų sektoriui tikrai nepadeda tokie dalykai. Uh, tokia didžiulė įmonė, pati stambiausia šio sektoriaus įmonė, nebenadarbiauja su policija, nieko nedaro. Gal jūs galite mums padėti? Ačiū, ponas Hausling. Pone komisarė, tikrai puiku, kad jūs apsilankėte mūsų posėdėje, ir, bet man kyla klausimas, ar mes turime kalbėti tik apie miškininkystę. Man atrodo, kad yra daug kitų svarbių temų, kurias galėtume su jumis aptarti, jeigu jūs jau atvykote į mūsų posėdį. Aš norėčiau užduoti jums klausimą dėl interviu, kurį jūs davėte praėjusią savaitę. E, e, kur jūs sakote, kad E, žadate e, pieno ūkininkams, kad e, nėra įrodymų, kad pieno sektorius išgyventų krizę. Ar jūs įsivaizduojate, kad jūs nustebinote ūkininkus? Galbūt jūs galėtumėte dabar pasitaisyti arba jeigu jūs manote, kad, e, kad e, pieno sektorius, sektorius neturi kažkokių, e, jokių problemų, tai tuomet galbūt jūs turite pripažinti, kad yra tam tikrų problemų. Kalbant apie miškininkystę, jūs nedaug pasakėte dėl esminių klausimų E, nes šiame sektoriuje taip pat yra tam tikri konfliktai, kalbant apie ekologinius standartus ir naudojimasi biomase. E, jūs tikriausiai neižvelgėte čia kažkokio konflikto. E, nežinau, ar tai jums yra neaktualu, bet noriu pasakyti, kad čia slypi konfliktas, netgi e, miškininkystės atstovai taip pat e, tą išvelgia ir netgi mes gavome raštus iš atitinkamų lentpjūvių, kur sakoma, kad labai daug e, medienos yra išvežama ir dėl to susidarys e, problemų dėl aprūpinimo medieną Europoje, nes eksportas į Kiniją, medienos eksportas į Kiniją nuolat e, auga. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote, kaip jūs vertinate šitas e, problemas. Ar jūs taip pat su savo kolega Veler manote, kad reikia e, e reformuoti Natūrą 2000, ar jums atrodo, kad tai yra e, puikus dalykas ir nereikia nieko keisti? Ačiū. Dziękuję pan poseł Agniu. Panie pośle, bardzo proszę. Ponas Agniu. Ačiū pirmininkė. Na, kai komisijos narys atvyksta į šį komitetą, visada yra kažkokia potekstė. Ir čia šiandien ponas Flanagan ir kitas kolega pasinaudojo progą supažindinti mūsų Airijos vidinėmis problemomis. Na ir aš irgi galbūt pasisakysiu šiek tiek kontroversiškai. Taip suprantu, kad pagal parlamento taisyklės nereikėtų uh, E, renkti Žemės ūkio komiteto posėdžio per Strasbūro sesiją. Galbūt aš klystu. Galiausiai sekretariatas mane pataisys, jeigu taip yra. Bet iš esmės, kaip aš visada galvojau, miškininkystė nėra komisijos e, kompetencija. Žemės ūkis e, taip, bet miškininkystė ne. Tai nėra komisijos kompetencija. Taigi, kai komisaras sako, kad jis nori uh, sumažinti biurokratiją. Mes, aišku, visi tai sveikiname, bet, na, aišku, perduosiu komisaro žodžius savo miškininkystės ministerijai, kuri galvoja, kad yra atsakinga už miškus Junktinėje karalystėje, mano šalyje. Uh, Naudojamas dabar žodis klimato kaita. Anksčiau buvo sakoma pasaulinis atšilimas, miškų girtimas ir biomasės gamyba. Mm, sakoma, kad gali mus išgelbėti. Bet aš investavau į šį procesą ir mano įmonė bankrutavo. Iš tikrųjų brangiau kainuoja iškirsti medžius ir nugabenti į e, generatorių biomasės, negu iš tikrųjų Tai yra visiškai neapsimokantis procesas ir visi turėtume džiaugtis dėl to, kad CO2 lygis didėja, nes tai reiškia, kad medžiai auks greičiau, taigi nėra ko jaudintis. Ačiū. Komisijos narys e, sureaguos, ko gero, į visus pasisakymus 26 parlamento nariai paprašė žodžio, taigi po mm, pusantros ar dvi minutės prašau pasisakyti ir prašau neviršyti pasisakymams skirto laiko. Po dvi minutės prašom, tikiuosi, kad tiek pakaks visiems ir prašau užduoti glaustai klausimus ir komisijos narys atsakys vėliau į jūsų klausimus. Pone Garsija pirmoji paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakė ponas Kostinger už, e, apie tai, kad e, miškų sektorius yra labai svarbus ir mums reikia visą apimančio požiūrio. Reikia ES e, miškininkystės strategijos. Nors, aišku, tai yra valstybių narių kompetencijos reikalas, bet galvojant apie antrą ramstį, kaimo plėtra yra uh, Mm, valstybių narių kompetencija, mūsų šalyje regioninė kompetencija, taigi visi gali priimti savarankiškai sprendimus. Na ir kad galėtų egzistuoti ES strategija, ji turi turėti konkrečią finansinę dimensiją. Jeigu jį būtų laikoma kaimo plėtros dalimi, tai būtų sunku kalbėti apie atskirą mm, strategiją. Praeitą savaitę Junkeris kalbėjo apie DFP, daugiametės finansinės programos supaprastinimą. Jis kalbėjo apie ekonominių požiūrių DFP supaprastinimą ir 2016-aisiais bus BŽUP reforma. Ar aš teisingai suprantu, ar bus laukiama 2018-ojo? Aš klausiu, nes tai yra labai svarbus klausimas, labai aktualus visiems miškininkystės sektoriuje. Ačiū. Ačiū, ponas Brennan. Ačiū pirmininkė. Sveikiname įgyvendinimo planą, malonu, kad komisija taip greitai sureaguoja į diskusijas parlamente ir apskritai, manau, gerai, kad suvokiama, kokie svarbus miškai kovojant su klimato kaita. Neseniai lankėmės pietų Prancūzijoje, kur um, E, iš tikrųjų augalai panaudojami skaidant deguonį ir manau, kad mes tikrai turime galvoti apie šių naujų technologijų naudojimą. Dėl žemės, žemėtvarkos ir žemės naudojimo, ar LULUCF vadinamo, kokia jo vieta? strategijoje. Mes turime viską tinkamai numatyti. Jeigu tinkama vieta bus numatyta, tai gerai, jeigu ne, tai susidursime su problemomis. Taigi, kaip dera LULUCF su klimato ir energetikos klausimais? Dar vienas klausimas jau anksčiau buvo užduotas. ES vis daugiau naudojama biomasė iš Šiaurės Amerikos. Koks jūsų požiūris į tai? Man atrodo, kad labai jau tolimas kelias iš tikrųjų atvežti skiedras iš e, Šiaurės Amerikos e, į Europos Sąjungą. Tai ar tvarus būtų būdas ir ar toliau galėtų būti naudojamas. Na ir galiausiai sveikata. Miškai e, yra labai svarbus ir sveikatos požiūrių. Aš e, turėsiu pasisakyti plenarinėje, tai atsiprašau, jeigu neturėsiu laiko išklausyti jūsų pasisakymą. Pan Puša. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau užduoti kelis klausimus jums, ponė komisarė. Aš su jumis visą vakarą galėčiau kalbėti apie miškus ir miškininkystę, nes tai yra klausimas, dėl kurio tikrai verta susitikti. Norėčiau užgirsti konkretų e, atsakymą, ar jūs pritarėte tam, kad ES e, pritartų kaskadų naudojimam miške ir kaip jūs tai įsivaizduojate ir ar jūs manote, kad ir turi būti kažkokie tvarumo kriterijai, ar turi būti privalomi tvarumo kriterijai visai Europos Sąjungai. Taip pat, e, kas bus su miškais, kurie priklauso valstybei ir kurie e, priklauso kelioms valstybėms, kaip, e, ką reikia padaryti, kad, būtų, e, kad jie būtų prižiūrėmi pavyzdingai. Aš žinau, kad tai yra valstybių narių reikalas, bet e, e ką galite, galite gali padaryti komisija. Ir toliau jums asmeninis klausimas, ar jūs žinote, kad e, per daug e, gyvūnų e, padaro didesnę žalą negu e, miškų gaisrai. Ir taip pat norėčiau užduoti Jums konkretų klausimą susijusi su tuo, ką Jūs pasakėte savo įžanginėje kalboje. Jūs sakėte, kad e, miškai turi e, begalinį potencialą. Ar žinote, kad tam potencialui yra tam tikros rib, ribos? E, ar Jums netrodo, kad mes turime saugoti miškus ir mažinti miškų kirtimą? Ir e, taip pat iš jūsų rašto e, matosi, kad jūs bandote įtraukti vis kitus asmenys į e, nulatinę miškų tarybą. E, man atrodo, kad mes čia turime e, kalbėti e, apie konkrečius asmenis. Jūs žinote, kad e, miškai yra jūsų atsakomybė Ir čia ta jūsų atsakomybė yra labai didelė. Благодаря. Уважаеми господин комисар. Dėkoju, ponė komisarė. Jūs norėjote, kad mes būtume konkretus ir aš pabandysiu kalbėti konkrečiai, bet prieš tai norėčiau jūs pasveikinti dėl to, kad buvo, patvirtinta daug, daugia, kad buvo patvirtintas daugiametis miškininkystės planas Europos Sąjungoje. E, mes žinome, kad e, tas miškininkystės planas yra susijęs ne tik su mediena, jis yra susijęs taip pat su biologinė įvairovė ir kitais klausimais. Jūs pats lankėtės Bulgarijoje ir matėte, kad pavyzdžiui mūsų atveju labai svarbu, svarbu vaidmenį vaidina įvairios vaistažalės, žalelės, kurios auga miške ir kurios yra renkamos Bulgarijoje. Ir man atrodo, kad vaistažolių rinkimas gali e, tapti labai svarbiu e, darbo vietų kūrimo e, šaltiniu. Pavyzdžiui, juk daug visokių tų žolelių ar vaistažolių naudojama kosmetikos pramonė, taigi čia galima sukurti darbo vietų. Ar jums netrodo, kad Europos Sąjungai reikia strategijos susijusios su vaistažolėmis? E, nes tas vaistažolių rinkimas gali tvariai prisidėti prie e, ekonomikos augimo. Tai yra taip pat svarbus biologinės įvairovės elementas. Ir e, taip pat yra labai svarbu, kokiu būdu e, yra renkamos tos vaistažolės, nes tai yra susiję su jų e, išsaugojimu, nes kitaip galima jas labai greitai išnaikinti. E, E, taigi, jeigu mes kalbame apie miškininkystės e, sektoriaus e, konkurencingumą, apie bioekonomiką, tai turime nepamiršti ir vaistažalių linkimo. Oui, merci, le, le Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums, komisarė, už tai, kad atvykote šį vakarą pas mus. Nors panašu, kad darbo tvarkė buvo pakeista Man atrodo, kad e, ir kiti kolegos pasakys, kad e, miškininkystės strategija yra labai svarbi, galvojant apie kaimiškas vietovės bendrai. Ir aš tikiuosi, kad pirmininkas e, man skirs papildomai laiko. Aš noriu pasakyti, labai svarbu galvoti apie ilgalaikio laikotarpio planus. Matome iš tikrųjų, koks dabar yra žemės ūkio sektoriaus, kokia situacija dabar yra Europoje. Ir E, pavyzdžiui, ir pienininkystės sektorius, ir galvijų sektorius, kokį, kokią situaciją dabar pergyvina, mes negalime to pamiršti, kokioje kasdienybė gyvena mūsų žmonės. Ir iš tikrųjų, tai, ką jūs sakėte, <laughs> nėra krizės realybė, yra visiškai kitokia. Mes matome, kaip mūsų ūkininkai gyvena kasdien, situacija yra visai netokia. Ir aš noriu pasakyti, kad Mm, pavyzdžiui, jaunų ūkininkų atstovai mane pakvietė e, perduoti jų kreipimąsi į jūs, nes situacija yra daug blogesnė realiai, nei kad mes čia sėdėdami parlamente įsivaizduojame. O dėl miškininkystės aš noriu prisidėti prie to, ką kolegos sakė ir užduoti vieną klausimą. Kokia yra jūsų pozicija? Mm, aš dėl e, Paul Brankais pasakė, aš noriu pasakyti dėl energetikos, e, kaip jūs, ką jūs galvojate apie miškų ūkį bendrai, kaip jūs suformuotumėt e, ateities politiką. Dziękuję. Bardzo proszę pan poseł Selimowicz. Bardzo proszę. Selimowicz. Thank you very much and thank you. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus, kad turime galimybę e, su jumis pasikalbėti. Noriu pasiterauti dėl aplinkosauginių žemės ūkio ir miškų ūkio aspektų. Visi žinome, kad e, artėja Paryžiaus susitikimas, visi žinome to susitikimo svarbą, visi žinome. Uh, kokį vaidmenį vaidina miškų ūkis ir žemės ūkis, galvojant apie klimatą. Taigi noriu paklausti, kas jūsų manimų yra pagrindinės kliūtis ar problemos dėl Paryžiaus susitarimo dėl miškų ūkio ir žemės ūkio? Ar tiesiog, na taip tiesmukiškai pasakysiu, ką jūs norėtumėte išgirsti ar pamatyti Paryžiaus susitarime ir kas jų, ko jūsų manimų mes neišgirsime ir nepamatysime tame Paryžiaus susitarime? Dar kartą dėkuoju, kad atvykote. Dziękuję pan poseł Wojciechowski. Wojciechowski. Bardzo. Panie. Ačiū pirmininkė. Lenkijoje miškai yra daugiausia valstybiniai ir visuomenės nuomonė labai kategoriškai į tai žiūri ir e, valstybės nusavybės išsaugomas, kalbant apie miškus, yra labai svarbus mums klausimas ir didžioji visuomės dalis už tai, kad e, taip ir liktų. Miškai turi būti atviri visuomeniai, e, jie yra svarbus sveikam visuomenės gyvenimui. Vienas tik tai dalykas yra neaiškus. Miškai sugeria milijonus tonų CO2. Ir Dabar, kai mes kovojame su klimato kaita, į tai visiškai neatsižvelgiama. Ir kova su um, CO2 e, iš tikrųjų turi remtis tuo, kad na, mes turime siekti, kad miškų būtų kuo daugiau ir kad uh, miškai sugertų CO2 emisijas. Tokia būtų racionali politika. Ir kol taip nebus, tai bus abejonių dėl to, kokie yra tikrieji tikslai tų politikos priemonių, kurios vadinamos klimato kaitos priemonėmis, bet iš tikrųjų kažkokiems kitiems slaptiems tikslams tarnauja. Taigi aš būčiau už tai, kad būtų atsižvelgiama į miškų vaidmenį, e, kurį jie vaidina aplinkos saugojime ir klimato kaitos švelninime. Ačiū. Ačiū. Buvo komitete klausimai šią temą ir labai gerą medžiagą pristatė įvairių specialistai. Ir aš manau, kad e, iš tikrųjų tai, kad e, miškų vaidmuo turėtų būti akcentuojamas e, kovoje su klimato kaita, tai iš tikrųjų svarbu tai daryti, svarbu apie miškų vaidmenį šiame kontekste kalbėti. Ir ne visi galbūt iš tikrųjų suprantame, kokio masto tai yra ta problema ir koks svarbus yra teigiamas miškų vaidmuo. Toliau ponė Agilera. Mhm prašom. Pone Gilera, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Esu šiek tiek nustebusi. Aišku, ši diskusija yra labai įdomi, tačiau Kalbant apie ES miškininkystės strategiją, mes e, jau esame daug apie tai girdėję, netgi kalbėjome apie tai plenarinėme posėdėje. E, apie atitinkamas finansinės priemonės. Ir dabar kol kas yra dar sudėtinga įvertinti šią strategiją. ūkininkai e, sako, kad yra labai sunku kalbėti apie tai, kas dar nėra e, tvirtai nutarta. Bet aišku, visa tai, ką pasakė kolegos, yra labai svarbu ir mes visuomet džiaugiamės, kai jūs atvykstate į mūsų komitetą ir e, kalbate su mumis įvairiomis temomis. Tačiau aš norėčiau E, užduoti klausimus e, susijusius su tuo, ką pasakė kai kurie kiti kolegos. Galbūt e, yra tam tikro netikrumo dėl komisijos pirmininko Junkerio rašto. Ar mes čia kalbame apie e, BŽUP e, reformą 2016 ar 2018 metais? nes tas pono Junkerio raštas sukėlė tokį šiokį tokį neiškumą. Galbūt jūs galėtumėte mums paaiškinti. E, toliau naujas reglamentas dėl e, pieno dalinimo mokyklose. Kokia čia yra situacija, nes tai yra labai svarbus klausimas. Kitas klausimas, kuris man yra aktualus, yra e, alyvų aliejaus kvotą e, ir aš pati esu iš Andalūzijos, kur yra gaminama labai daug alyvogių aliejus, todėl būtų labai gerai, jeigu kvotos būtų padidintos ir kad būtų atitinkamai priderinti e, importo sertifikatai. E, yra daug įvairių aspektų, ponė komisarė, ir būtų tikrai puiku, jeigu mes galėtume dalyvauti tokioje bendroje diskusijoje įvairiomis temomis. Pone Petier. Gospodine predsjedniče, pozdravljam povjerenika. Ovog leta Korčulu i... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. E, mano regione buvo E, didžiuliai miškų gaisrai ir buvo išdegė apie 4000 kvadratinių metrų ploto ir tai buvo ne tik miškai, bet ir pavyzdžiui vinoginai. Buvo e, ta žala e, vertinama 4 milijonais eurų ir aš norėčiau paprašyti, paklausti komisaro, kaip greitai bus kompensuojama ta žala, kaip ji bus atlyginama, kad vynininkai tame regione galėtų pradėti savo darbą. Ir kalbant apie mišką, e, miškas atlieka labai įvairius, įvairius vaidmenius ir, ir jisai labai svarbus, kalbant apie e, apsaugą nuo klimato kaitos. Pavyzdžiui, miškas padeda mažinti CO2 dujų. Ir e, kalbant apie artėjančią konferenciją Paryžiuje, aš norėčiau paklausti, kada komisija pasiūlys kažkokius konkrečius veiksmus, kaip galima konkrečiai apsaugoti mišką. Dėkui. Dėkoju toliau ponas Bogovič. Hvala za besedo. E, lep pozdrav spoštovanemu komisarju. Ačiū už suteiktą žodį. Labadiena komisarė. Džiaugiuosi, kad vėl diskutuojame apie miškus. Pane Kiosinger paruošė labai puikų pranešimą, taigi mes žinome, koks svarbus yra miškų vaidmuo. Aš esu iš valstybės, kur 60 procentų teritorijos yra miškai, miškingos žemės ir um, kalbame apie tokią miškų masę, kuri yra tikrai labai didelė Tad šis sektorius yra nepaprastai svarbus ir medienos tūris yra tikrai didelis. Pranešime buvo kalbama apie žemės ūkio, sodininkystės svarbą. Mano valstybėje taip pat svarbu yra matyti ryšį tarp miškų miškų sektoriaus ir kaimo vietovių, kaimo plėtros. Tas ryšys yra nepaprastai svarbus, komisarė. Antras matmuo tai būtų tai, ką mes vadiname žiedinė ekonomika. Mm, mediena čia vaidina nepaprastai svarbu, nepaprastai svarbu vaidmenį, ji labai svarbi įvairioms ūkio šakoms ir, ir statybai, ir mm, chemijos perdirbimo, biotenolio gamybai ir taip toliau. Visur mediena yra labai svarbi. Taigi, komisarė, noriu užduoti du klausimus. Visų pirma, kaip kokie yra planai ateičiai dėl mokslo tyrimų finansavimo naujųjų technologijų srityje, ar tie pinigai mm, bus ir iš Junkerio fondo, taip vadinama. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, bonjour. Ačiū pirmininkė komisarė, labas vakaras. Kalbėsiu ne apie miškus, nes e, man atrodo, kad e, labai sudėtinga yra situacija daugelio valstybių ir kolegos kalbėjo apie tą krizę, kurią pergyvena ūkininkai įvairiose sektoriuose. Ir Prancūzijoje šį savaitgalį e, pergyvenome tikrai sudėtingą momentą. Mm 600 žmonių per paskutinius metus nusižudė iš žemės ūkė būtent. Tai yra momentas, dėl kurio reikia susimastyti. Aš manau, kad būtina imtis priemonių. Dėl ūkininkų visoje Europoje reikia pateikti tinkamus pasiūlymus. Ir komisarė, mes jau daug savaičių keliame tuos reikalavimus. Komisarė, atėjo laikas pateikti atsakymą tokiai katastrofiniai situacijai. Dziękuję pani poseł. Pan poseł Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, dėkuoju už galimybę susitikti ir užduoti klausimus. Tai norėčiau porą klausimų užduoti. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo devyni šimtais metais e, buvo e, miškai grąžinami savininkams ir šiandieną maždaug pusė miškų yra privatūs bet jie yra nedideli tai kelių hektarų keliolikos hektarų ir kita pusė valstybiniai. valstybinė struktūra centralizuota veikia o privatūs žmonės žinoma neturi nei gebėjimų nei patirties šitoje srityje todėl norėčiau paklausti kokia jūsų nuomonė apie kooperaciją miškuose ir kokiu keliu valstybė geriau pasirinkti. Būtent ar tai turėtų daryti na, pagal kitų šalių pavyzdžius, kokia ateitis, kokia perspektyva, kokias galimybės paramos kooperacijos. Na ir noriu pasakyti keli žodžius dėl pieno sektoriaus. Iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad e, Lietuvoje pieno sektorius labai sudėtinga situacija. Aš kelis kartus dabar susitikinėjau su ūkininkais ir jie klausė, kągi darys Europa, kad mums žinoti, kas bus rytoj. Ar mes pamažu įsiskirstysim, ar iš tikrųjų bus kažkokie tai sprendimai, kurie sustabdys kainų kritimą ir atsiras kažkokia tai galimybė reguliuoti ir e, galimybė ateities. Ačiū. Pani poseł Moich. Panemoji. Dėkoju komisarui, e, kuris atvyko į mūsų posėdį ir taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už šias diskusijas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokį dalyką. Ar yra europinė miškininkystės strategija? Ar jinai iš tiesų egzistuoja? Juk dažnai mes e, susidurėme su miškų kirtimais dėl pramoninių priežasčių ir turime žiūrėti, kad to, tie iškirsto miško plotai nedidėtų, ne, nebūtų per dideli. Nežinau, galbūt kažkaip vietos bendruomenės galėtų kažkaip prisidėti e, atsodinant miškus kaip būtų galima įvairias vietos bendruomenės paremti, kad jos e, prisidėtų prie miškų saugojimo, kad miškas būtų tvarkomas ir naudojamas tikrai tvariai. Galbūt galima numatyti kažkokius e, centrus ar informacinius centrus. Ponas Dorfman. Ja, dank, Herr Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad šiandien buvo pasakyta labai daug svarbių dalykų apie miško vaidmenį įvairiose situacijose ir aišku, E, įvairiose regionuose e, miškai atlieka skirtingą funkciją, pavyzdžiui, kalnuose jie atlieka taip pat ir apsaugos funkciją. E, jeigu aš teisingai supratau, kolega Vaičiakovski pasakė, kad klimato kaita ir miško naudojimas yra tarsi prieštaravimas, bet iš tiesų yra atvirkščiai. Jeigu miškas bus nenaudojamas, tai tuomet e, miškuose išpus tiek pat e, medienos, kiek užauga naujo miško. Ir tokiu būdu, e, jeigu mes kalbame apie klimato apsaugą, e, E, tik tai tuo met, jeigu mes paimsime medieną iš miško, kad jinai ten nepūtų ir naudosime ją e, energijos gamybos srityje e, ir taupysime e, e, energiją tokiu būdu, tai, tai tokiu būdu e, prisidės e, miškas prie CO2 mažinimo ir klimato kaitos mažinimo. E, Ir aišku, tas, tas miško kirtimas turi būti tvarus. Da. Dėkuoju toliau ponas Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru oportunitate. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, komisarė, už galimybę susitikti su jumis. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į, į tokią ypatingą Rumunijos situaciją, Ru, Rumunijos miško sektoriaus situaciją. E, tai yra e, galimybė atželdinti mišką. Padinti sodus ir tokiu būdu iš, išsaugoti e, ganiklas. E, o prastas gam, gam, ganiklas. E, Aš sakau, susidaro įspūdis, kad jūs nelabai klausote. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mums reikia diskusijos šią temą ir mums reikia kitokios programos negu tas e, pagalbos paketas, kuris yra dabar e, rengiamas, nes e, jis yra jokingas palyginus su tomis problemomis, kokios e, vyrauja. E, Pieno, pieno perdirbančiose įmonėse. E, Ir yra baisu, kad mes nereaguojame į susidariusias problemas. Kągi mes išnaudojome parlamento nariams skirtą pasakymų laiką, nematau, kad daugiau kas nors prašytų žodžio, taigi paprašysime dabar komisijos nario atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Pasakysiu, kad 52 e, žmonės iš jo komiteto rugsėjo mėnesio plenarijoje sesijoje pasisakė apie pieno sektorių. E, mes 44 e, milijonus kasmet išmokame, yra skirtas, skirta susietoji parama milijonais. Tai yra žymi parama kaimo vietovėms ir ūkininkams. Ir kalbėjo vienas kolega apie Vokietijos pienus gamintojus. Mes siekiame skatinti tvarias kaimo vietovės. Tokia yra komisijos politika. Taip reikia e, tinkamos strategijos. Niekas kitaip ir nesako. Bet aš, na. E, Manau, kad sunku patikėti kai kuriais skaičiais, patikiamais kai kurių parlamento narių. Ir Paulo kalbėjo apie pieno mokyklams e, schemą mes norime iš tikrųjų skirti papildomai lėšų ir baigti mm, reformą iki metų pabaigos. E, tai yra dalis to paketo, kurį aš pristačiau prieš keletą savaičių. Ponas Fleningen, aš nesu e, tyrėjas, aš tik komisijos narys ir neturiu e, iš tikrųjų galimybių atlikti kažkokių tyrimų Agri generalinėme direktorate. Galbūt iš tikrųjų apmaudu, kad nėra tinkamo bendradarbiavimo, bet aš negaliu atsakyti už konkrečias analizės. Toliau konkretus klausimai e, apie miškininkystę Airijoje. Mm, iš tikrųjų, nuo 8 iki 18 procentų teritorijos mm, turi būti e, apsodinta miškais. Taigi, e, atitinkamai Yra skiriamos ir lėšos mokslinių tyrimų ir mokslo programoms ir taip pat numatomai tyrimai tų vietovių, kur galima skatinti bioekonomiką ir mm, biomasės gamybą. Taigi mm, mes iš tikrųjų siekiame miškininkystę įtraukti į žemėnaudos e, strategiją, bet ir kaimo plėtros e, strategiją. Ponas Bogovič kalbėjo apie Sloveniją ir sakė, kad 16 procentų visos teritorijos yra, 60 procentų, atsiprašau, visos teritorijos yra e, miškai. Tai aišku, kad aktualu galvoti, kiek, koks bus užimtumas ir taip toliau. Nemažai jūsų kalbėjo apie privačius savininkus, mes konsultavomės su suinteresuotomis šalimis, na, buvo sudaryta atitinkama darbo grupė ir tos grupės pirmininkas yra privatus savininkas. Tai tikiuosi, kad um, iš tikrųjų privataus sektoriaus atstovams yra tai signalas, kad jie nėra paliekami nuo šalyje ponas Būda, galbūt galėtumėt atsiųsti detalės, jūs e, gana techninį klausimą uždavėte, aš mielai pasigilinčiau. Ponas Agnių, jei neklystų, e, kalbėjo apie bendrą miškininkystės politiką. Tokios politikos nėra, bet yra miškų strategija. 7,2 milijardų uh, skiriame kaimo plėtros programoms miškininkystės priemonėms. Tai mes turime atsiskaityti. Tiksliau, mes turime būti tikri, kad tos lėšos tinkamai panaudojamos. Tai mūsų mokesčių mokėtojų lėšos. Miškininkystė nėra įrašyta kaip ES kompetencija į ES sutartį, bet tai yra sritis, kur mes galime suteikti pridėtinės vertės, sukurti daugiau darbo vietų, negu yra dabar. Ir panas Katainen labai palankiai žiūri į Junkerio planą. Suomijoje žino, kokios priemonės yra taikomos. Iš tikrųjų, nėra lengva sukurti darbo vietas tokioje šalyje kaip Suomija, pavyzdžiui. Aš e, tikrai nesiūlysiu bendros miškininkystės politikos, tokia kokia yra bendra žemės ūkio politika, bet mums reikia bendros strategijos, kad mes žinotume, e, kaip geriausiai pasiekti užsibrieštų tikslų, tuo pačiu laikantį subsidiarumo principo. Komisija rengė, rengdama galutinę dokumento versiją pasikonsultavo su par parlamentu ir jūs puikiai tai žinote. Tai tie klausimai, kuriuos kelia parlamento nariai, jau yra apsvarstyti, juos apsižvelgta ir mes tikrai nuolat e, jūs informuosime apie tai, kaip įgyvendinamas daugiametis e, planas. Na, e, biokūro E, naudojimas yra iš tikrųjų e, perspektyvus, bet svarbu užtikrinti tvarę e, miškininkystę. Reikia siekti tvarumo. Būtent todėl Europos komisija, bendradarbiaudama su suinteresuotomis šalimis, valstybėse narėse, nusibrėžė kaip darbo pagrindą Europos miškų procesą. Tai yra pagrindas mūsų darbui. E, pagal tą procesą nustatyti rodikliai ir reikalavimai ir mes e, vykdėme konsultacijas ir nalatinis miškininkystės komitetas dalyvauja šiame procese. Naujoji biomasės politika turi apimti tvarų miškų valdymą pagal ES miškininkystės strategiją ir atsižvelgiant į žemėnaudos aspektus ir klimato kaitos aspektus, apie kuriuos kalbėjo parlamento nariai. Šiuo metu e, viskas yra vertinimo stadijoje ir neseniai energetikos ministrai susitiko Rygoje ir aptarė galimas rizikas susijusias su atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimais ir galvoju apie galimus sprendimus. Aš palaikau glaudų ryšį su komisijos nariu Kanietė, e, kalbame apie klimato kaitos klausimus ir LULUCF. Kol kas išvadų nepriejome, bet aišku bus svarbu nustatyti konkrečias taisyklės. Na ir biomasė iš tikrųjų 2020-aisiais bus pagrindinis energijos šaltinis mm, Europos Sąjungoje. Taip yra numatoma ir komisija teiks pasiūlymą dėl naujo atsinaujančios energijos mm, naudojimo 2016-aisiais ir mm, ten bus kalbama apie biomasės naudojimą ir miškų biomasės naudojimą konkrečiai ir bus kalbama apie tai, kaip kokios priemonės turėtų būti taikomos pagal e, nacionalinės ir regioninės e, kaimo plėtros programas. Galės būti teikiama parama naujoms gamybos grandinėms ir, pavyzdžiui, biomasės patekimui į rinką ir valstybės narės galės pačios nuspręsti, kurias priemonės įtraukti į kaimo plėtros programas. 3,3 milijardo eurų viso yra skirta valstybių narių investicijoms biomasės sektorių. Komisija apskritai mano, kad ES yra rinka, kuri turi remtis paklausos ir pasiūlos principais, bet komisija nustato tam, tikrus, tam tikras um, korekcijas susijusias su tokiais e, veiksniais, kaip pavyzdžiui, fitosanitarinės e, sąlygos ar panašiai. Mes e, siekiame, kad būtų kuriama pridėtinė vertė. Ir mes manome, kad patys pati rinka iš tikrųjų gali viską sutvarkyti, bet reikia užtikrinti, kad ta rinka tinkamai veiktų, atsižvelgiant į valstybių narių sistemas. FRD 2014-2020 metų numato priemonę susijusią su uh, e, gamtinių katastrofų padarinių likvidavimu. Pavyzdžiui, tai, kas vyksta pietų Prancūzijoje dabar, e, gali būti panaudotos lėšos iš e, kaimo plėtros programų, gali būti panaudotos lėšos e, atkurti ar kompensuoti tam tikrą žalą šioje nelaimėje ir tikrai mūsų užuojauta tiems, kas neteko artimų žmonių ar nukentėjo. Dėl um, gaisrų ankstyvo įspėjimo sistemos komisija yra parengusi atitinkamus žemėlapius, e, turi domenų bazę, metinius pranešimus e, skelbia ir gaisro ekspertai dirba valstybėse e, narėse, valstybės narės rengia rizikos vertinimus ir e, rizikos valdymo planus. 2014-2020 metų programavimo laikotarpiai komisija teikia gairias valstybėms narėms ir regionams, kaip turėtų būti naudojamasi priešgaisrinės apsaugos priemonėmis. Ir kalbama apie tai, kad valstybės narės turi pačios nustatyti padidintos rizikos teritorijas. Naujoji strategija taip pat kalba apie perimą prie žaliosios ekonomikos ir naujas, kalbam apie naujas galimybės susijusias ne su medienos gamybos e, sektoriumi, kalbama apie ne su žemės ūkiu susijusią veiklą kaimo vietovėse ir galvojame apie tai, kaip sumažinti naudojimo apimtis valstybių narių, narių ir ES lygmenių ir kaip pereiti prie žaliosios ekonomikos ir kaip um, atitinkamai priderinti ir užsienio politiką. Mes dirbame su užsienio partneriais e, pagal Junktinių tautų klimato kaitos konvenciją ir netrukus bus patvirtinti darnaus vystimosi tikslai um, e, Pirmininkė, stengiausi atsakyti, kaip įmanomai, daugiau klausimų. Aš atsiųsiu Jums e, informacijos raštu. Jeigu dar norėtumėte užduoti konkrečių klausimų, tai raštu melai jos atsakyčiau. Ačiū. Dziękujemy, panie komisarzu. Ačiū pirmininkė. Miškininkystė, aišku, yra daugelio komisijos narių sritis - ir pramonės, ir aplinkos, ir energetikos, ir klimato, ir sveikatos, ir rinkos. Taigi, e, toks visą apimantis požiūris komisijos lygmenių yra reikalingas ir reikia galbūt galvoti apie tai, kaip miškų strategiją sieti, kaip įmanoma, glaudžiau su kitais sektoriais, e, kurie yra susiję su miškininkystė. Taip, kalbame apie valstybių narių kompetencijos rytį. Tačiau iš tikrųjų yra tam tikrų institucinių dalykų čia. Yra tokių, pavyzdžiui, institucijų, kurios paprašė organizuoti tarptautinę konferenciją skirtą miškininkystei ir paprašė, kad ten dalyvautų ir pramonės, ir žemės ūkio, ir rinkos e, komitetų pirmininkai. Na ir turime kalbėti apie mokslinius tyrimus miškininkystės srityje ir tokių mokslinių tyrimų finansavimą, nes be finansavimo pažangos nepasieksime. Uh, Ačiū už tai, kad turėjome galimybę šią temą aptarti taip išsamei. Susidurėme su tomis kasdienėmis problemomis pieno E, sektoriaus problemos, ekonomikos krizė. Nesistebėkite, komisarė, kad mes vis dar klausėme e, šios klausimus, mes nuolat susitinkame su ūkininkais ir vakar ir už vakar, gal daugelis mūsų dalyvavo tokiuose susitikimuose. Tai nereiškia, kad miškų strategija mums nėra pakankamai svarbi. Ir ponė Kostinger tai pasakė savo išanginėse pastabose. Dar kartą ačiū visiems ir komisijos nariui, ir parlamento nariams ir susitiksime po savaitės jau eilinėme posėdėje pirmadienį 3 valandą. Ir antradienį 9 mūsų laukia sunkus balsavimas dėl pono Haustingo pranešimo. Ir vėliau vyks ir popietinis komiteto posėdis. Tai visiems dėkoju ir dėk... turėsime pakankamai svarbę Strasbūro plenarinėje sesijoje, o eilinėme mūsų posėdėje sustiksime po savaitės. Ačiū visiems, baigėme posėdį.